valandos. Next item on the agenda. Kitas darbo atvirkės klausimas yra ponios Tomas pranešimas bendro žuvininkistės politikos taisyklių laikymasis. Visų pirma, ponia Tomas, keturioms minutėms. Merci, monsieur le président, madame. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, mėly kolegos. Europos parlamentas rytoj išsakys savo poziciją dėl pasiūlymo suderinti reglamentą dėl žuvinkysės kontrolės su Lisabono sutartimi. Šis reglamentas yra garantas, kad bus laikomasi bendro žuvininkystės politikos. Savo pasiūlyme Europos komisija. Mm, priderina savo įgaliojimus prie ankstesnės komitologijos procedūros ir tai derina su deleguotais ir e, vykdančiais aktais. Ir man atrodo, tas perskirstimas nusipelno apmąstymo iš naujo, nes iš tikrųjų sutarties yra numatyti tie įgaliojimai, kaip jie turi būti paskirstomi, tačiau iš tikrųjų esame tokioje pilkojo zonoje, kur yra daug politinio arbitražo galimybių. Iš tikrųjų, tas paskirstimas įstatymas iš naujo tarsi apibrėžia Lisabono sutartį ir atrodo, tarsi tai yra tik tai techniniai dalykai, bet taip nėra. Paprastai komisija siekia deleguotų aktų. Ji mums sako, kad tie deleguoti aktai yra, mm, jiems taikoma posteriori parlamento kontrolė. Tokia yra jos kompetencija. Bet kolegos, turime būti atsargus, nes šiandien Europos parlamentas neturi nei žmogiškų išteklių, nei rimtų procedūrų, kad galėtų rimtai įvykdyti vykdyti posteriori kontrolę. Taigi, mm, jeigu to nebus, Lisabono sutarties dvasia nebus įvykdyta. Taip pat nu, tai noriu atkreipti um, jūsų komisijos dėmesį į tą nuomonę, kurią yra pateikusi parlamento juridinė tarnyba dėl Lisabonos, kad, jis, kad viskas turi būti tikrinama pagal sutarties tekstus ir ypač 290-91 straipsnis taip pat yra pagrindinių teisių hartija kaip priedas prie sutarties. Raginu komisiją, kad jį patvirtintų parlamentui savo tolesniuose um, priderinimo darbuose, kad iš tikrųjų būtų toksai juridinis įvertinimas atliktas. Taip pat noriu dar du dalykus išsakyti. Visų pirma, dėl vieningo reglamento įgyvendinimo. Čia reikia, kad viskas būtų nuoseklu visoje Europoje. Ir todėl aš norėčiau ginti komisijos pasiūlymą, kad būtų teikiama pirmenybė deleguotiems aktams, kad iš tikrųjų La Magdalena, Lochinver, Vygo, Baltimore, Huls, Kagin, Liogilvinek e, žvėjai nesusidurtų su neteisingumu dėl to, kad um, būtų nevienodai įgyvendinama reglamento vykdymo kontrolė. Ir dar aš taip pat galvoju, kad e, įvertinus komisiją, komisijos reikalavimą, kad iš tikrųjų tai yra tik tai lisabonizacijos procesas, vis tik tai reikia galvoti apie juridinį priderinimą, galvoti apie mm, žuvinkitės kontrolės reglamento peržiūrą realiai. Tai būtų pretekstas. Ir iš tikrųjų yra daug pakeitimų, kurie. Kuri pateiktų iš kolegų ir aš noriu pasakyti, kad yra visas sąrašas reikalavimų komisijai, kad jie iš tikrųjų atsižvelgtų savo ateitį, vykdomąją kontrolė ateityje į tai. Ir aš apgailestauju, kad komisija visuomet mums pateikia reglamento peršos pasiūlymus, kur neįvertinti tie mūsų reikalavimai, o reikia tai padaryti. Bet to reikia nepamiršti, pavyzdžiui, ir uh, tokių E, turi, jeigu yra kažkas tai derinama, reikia įvertinti visas reformas ir visus esminius kolegų, visas pastabas reikia įvertinti, įvertinus, koks yra e, mūsų žvėjų kazinis gyvenimas. Ir iš tikrųjų reikia žiūrėti, kiek kaip, e, kad mes per nelik daug visko nesuskalytumėm į, e, į kažkokius tai gabaliukus, kad matytumėm visumą ir kad nebūtų per nelik didelės skubos priimant teisės aktus. Juk eina kalba apie um, š, kon, įvykdymo kontrolę, tai yra apie žvėjų kasdienį gyvenimą. Ir, um, aš labai sieksiu, kad būtų išlaikomas kompromisas, bet aišku, kad tai nepakenktų e, tolesniam kontrolės įgyvendinimui. Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijos nariai, poniai Damanaki. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už jo paramą komisijos pasiūlymui, kuriuo E, suderinamas e, žuvininkystės kontrolės mechanizmas e, su Lisabono sutartimi. Na, ypatingai noriu padėkoti poniai Toma pranešėjai už šį svarbų pranešimą. Mes turime naują teisės aktą reguliuojantį žuvininkystės politiką, kaip ponia Toma kalbėjo. Šis naujas teisės aktas įsigaliojo nuo šių metų pradžios. Praėjusią savaitę mums pavyko paliekti, pasiekti politinį sustarimą dėl naujų finansavimo taisyklių. Mes laukiame formalių procedūrų iš tarybos ir parlamento patvirtinant šį susitarimą. E, šis susitarimas dėl finansavimo yra labai svarbus. Noriu pabrėžti, kad šis teisės aktas reikalingas užtikrinant efektyvų įgyvendinimą ir kontrolę. Naujos taisyklės užtikrins e, pakrančių bendruomenių ir žvėjų teisės. Tai labai svarbu dar iki mano kadencijos pabaigos, tačiau labai svarbu ir po manęs ateinantiems komisijos nariams. E, noriu pabrėžti, kad ponia, e, kartu su ponia Tama mes dedame visas pastangas, norėdami užtikrinti, kad šis kontrolės reglamentas būtų tinkamai taikomas. Taip pat noriu užtikrinti, kad visi veiksmai vyksta nuosekliai, siekiant panašių taisyklių visose ES vandenyse. Noriu pabrėžti, kad šiandien aptartas pasiūlymas siekia užtikrinti, kad Europos komisijos galios priimti įgyvendinamuosius ir deleguotusius aktus dera su naujomis Lisabonos sutarties nuostatomis. Šiandien kalbame būtent apie tai. Kalbame apie tai, ar įgyvendinimo aktai ir deleguotieji aktai komisijai suteikia tokias galias, kurias numato ir Lisabono sutartis. E, todėl aš šiandien čia noriu pabrėžti, kad tos galios yra būtent atitinkančios Lisabonos sutartį. Šiandien mes peržiūrime naujas procedūras ir nekeičiame paties turinio. Manau, jog tai yra tinkamas būdas veikti. Be to supratau, kad yra parlamento narių prašymų peržiūrėti kontrolės reglamentą, tačiau norėčiau priminti, kad kontrolės reglamentas, kuris galioja dabar, įsigaliojo tik tai 2010-aisiais. Jis buvo įgyvendintas, pradėtas įgyvendinti tik tai 11-aisiais, taigi kalbame apie reglamentą, uh, E, kuris yra tik tai dviejų metų senumo. Norėčiau užtikrinti, kad mūsų e, taisyklių veikimas bus tinkamai vertinamas, kai ateis laikas. Mums reikia daugiau laiko tam, kad galėtumėm atlikti vertinimą, kad turėtumėm ką vertinti. Ir komisija atsiūs Europos parlamentui ir tarybai ataskaitą apie tai, kaip įgyveninamas žuvininkystės kontrolės reglamentas. Ir tai bus daroma kas penkerius metus. Uh, Ir reglamente jau dabar yra nuoroda į tai, taigi galite tikėtis, kad pirmoji ataskaita bus pateikta 15.1 pusmetį. Tokia mūsų prievalė ir e, būtent taip komisija ir padarys. Taigi omnibus reglamentas, kaip jau minėjote, tai uh, klausimas, kuris čia keliamas diskusijom. Pradėjome renkti šitą reglamentą, kai tik tai uh, parlamentas visos dėl naujos žvinkistės politikos mes negalime anksčiau ateiti pas jūs. Ir e, iš, iš tiesų būsime parlamente, kaip įmanoma, anksčiau, kad galėtumėm kalbėti apie omnibus reglamentą. Taigi, dėl kontrolės reglamento, kai turėsime ataskaitos rezultatus, kai turėsime vertinimą, tai tuomet komisija vertins, ar uh, dera peržiūrėti žvankystės kontrolės reglamentą ir atidarys e, e, atvirai. Taigi e, sprendimas priklausys nuo, nuo jų ir čia turiu baigti, kadangi tą užduotį turės spręsti mano, mane pakeisantis komisaras. Taigi, e, ką galiu padarysiu iki savo kadencijos pabaigos ir aišku, e, e, bus pasirengta galimai reglamento peržiūrai kitų metų pradžioje. Dėkui. Ačiū komisariai. Dabar suteiksiu žodį kolegiai Fraga. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcija mm, balsavo šį pranešimą ir pasisako šį pranešimą, dėkojame pranešėjai, kad jie įtraukė pasiūlymus, e, mūsų pateiktus pasiūlymus, kad komitologijos procedūrą galėtume sėkmingai taikyti ir Taip pat neužmirškime, kad yra būtina kiek įmanoma greičiau peržiūrėti kontrolės e, reglamentą. Ne tik tai siekiant jai priderinti, naujas taisyklės priderinti prie bendros žuvininkystės politikos, bet ir dėl to, kad sektorius patiria daugybę įvairiausių pokyčių, kurie jiems, jam turi e, dažnai tikrai pražutingų pasiekmių. Taigi mums Jau buvo pasakyta, kad e, e, daugelis taisyklių jau yra pat, mums pateiktos, dėl kurių turime turėti, pažiūrėjau, tai, omnibus taisyklės. Ir e, yra pateikta daugiau kaip 30 pakeitimų lyginant su pirminiu tekstu, todėl būtų puiku, e, jeigu jūs ar kitas, e, kit, kit, kitoje kadencijoje dirbsantis komisaras, kiek manoma, greičiau išspręstų tuos klausimus. E, Taip pat norėčiau pasakyti, jog labai svarbu atsargiai taikyti gyvendinimo aktus. Turime neužmiršti, kad kai kuriais atvejais reikia elgtis labai atsargiai ir užduoti savo klausimą, kiek toli galime eiti. Kalbu apie parlamento kontrolės prievolę. Ypač e, to, tas jo struktūras, tos komitetus, kurie neturi pakankamai e, galių kažką daryti ir kažką keisti. Tai aš manau, kad e, mūsų pastangos prisidėti prie šio procesos gali atnešti visiškai priešingų e, pasiekmių, negu mes tikėsimės. Dėkoju. Pone Rodust, ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėgai kolegos, mano nuomonė, žuvininkystės politikoje yra, e, e, politika apima du esminius elementus. Pirmiausia, e, tiesiog e, e tvarių e, pagavimų nustatymas ir taip pat bendros e, žvejybos politikos vien, vieningas taikymas. Įgyvendinant žvejybos, žuvininkystės politikos reformą mes nemažai pasiekėme. Ateityje Europoje nebebus galima pereikvoti, e, žvejoti per nelik daug, e, per nelik gausiai. Ir mes e, taip pat siekiame, kad veiksmingai būtų koordinuojamas ta kontrolė, kad ji būtų skaidri ir, veik, ir tinkama. Dabartinis kontrolės reglamentas, kurį norime priderinti prie Lisabono starties, yra dar gana, gana e, ne, jaunas, neseniai priimtas ir E, jis buvo priimtas gana skubotai, ko gero dėl to, kad, e, būtų, kad Europos parlamento nariams nebūtų sudarytos sąlygos deramai e, padiskutuoti dėl jo ir dėl tų būsimųjų pokyčių. Na, nepaisant to, žuvininkystės politikos reformos dėka ir taip pat su jie susijusiais, susijusiais, susijusiamis pasiekmėmis pavyzdžiui, draudimu vykdyti išmetimus atgal į jūrą, mes galėsime e, prisidėsime prie taisyklių paprastinimo ir veiksmingo reformos įgyvendinimo. Pavyzdžiui, daugeliu atveju bus galima atsisakyti minimalių ilgių, e, nustataus minimalaus ilgio e, taisyklės ir panašiai. Tačiau visas tas taisyklės reikia taikyti atsargiai ir nuosekliai, priešingo atveju mūsų siekiai bus kontraproduktyvus. Aš raginu komisiją kiek manoma greičiau pateikti tinkamus pasiūlymus dėl naujo reglamento. Dėkoju. Ačiū. Dabar ponas Torvalds. Ärade talman! Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai Izabeliai Tomas ir šešėliniai pranešėjai Carmen Fraga, nes jos puikiai padirbėjo e, atnaujinant kontrolės reglamentą. Ta reforma, kurią parlamentas e, patvirtino praeitais metais, po jos buvo žengta daug svarbių žingsnių siekiant tvarios žvejybos ir tvarių žuvų išteklių. Tai yra būtina norint išbristi iš to žalingo užburto rato, kuriame buvo, buvome atsidūrę jau keletą metų, kai matėme mažėjančius išteklius, buvo mažiau biologinės įvairovės ir mažiau darbo vietų. Tačiau reforma bus gera ir toli siekianti, tik jai pavyks ją įgyvendinti ir realizuoti. Ir kontrolė labai, išlieka labai svarbi priemonė, užtikrinant, kad ir kiti mūsų susitarimai būtų taikomi praktikoje. Tai yra gerai, kalbant ir apie išteklius ir, ir panašiai, tačiau ir žvėjai turi dirbti vienodomis sąlygomis. Turime um, laikytis tokios politikos, kai neapsimokėtų sukčiauti ir kad moti, žmonės būtų skatinami laikytis taisyklių. Praeitais metais baigėsi dėrybos dėl jūrų žvejybos fondo ir puiku, kad dabar turime daugiau finansinių išteklių skiriamų kontroliai ir tie ištekliai bus uh, lengviau prieinami valstybėms narėms. Tai reiškia, kad valstybės narės dabar turės daugiau galimybių vykdyti kontrolę ir turės daugiau išteklių. Ir taip pat Europos parlamentas galės daryti didesnį spaudimą valstybėms narėms, kad šios iš tiesų įgyvendintų tas pažadėtas priemonės ir veiksmus. Tai reiškia, kad turėsime geresnius žuvų išteklius, geresnės ekonominės galimybės ir profesionalus žvėjai galės geriau pragyventi iš žvėjybos, o be to bus sukurta ir daugiau darbo vietų Europos žuvingystės sektoriuje. Dėkoju, dėkoju ir už labai kompetentingą jūsų darbą trejato dėrybose. Dabar e, kalbės ponas Romeva. Ačiū laiko yra nedaug, tai aš kalbėsiu tik tai apie esminius dalykus. Aš buvau pranešėję šiuo klausimu ankstesnėje kadencijoje ir puikiai suprantu, kaip sudėtinga yra parengti teisinį pagrindą, kad būtų laikomasi taisyklių. O tai yra labai svarbu ir tam reikia skirti pakankamai dėmesio. Aš bijojau, kad jeigu bus patvirtinti kai kurie, bijau, kad jeigu bus patvirtinti kai kurie pakeitimai, tas stebėsenos reglamentas bus sumenkintas. Ir prisiminkime bendrosios žemės žuvinkistės politikos reformą. Mums pavyko padidinti duomenų surinkimo ir kontrolės finansavimą. Taigi parlamentas turi aiškiai parodyti, kad būtent to jis ir nori, mes nenorime savo prieštarauti. Dėkoju. Ponas Kovačiak. Grabarčik. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas yra pagrindas e, siekiant gyvendinti e, sutarimą dėl bendro žmonikistės politikos reformos. Mums Reikia tos reformos, kad e, bendrijos kontrolės sistema būtų pritaikyta prie Lisabonos sutarties, užsitikint užtikrinti, kad bendra žuvininkystės politika būtų tinkamai taikoma ir jos būtų laikomasi visose valstybėse narėse vienodų lygmenių. Nesuderinus e, taikomų sprendimų reforma gali tiesiog šlukti. Mums reikia patikimų duomenų, kurie būtų grindžiami mokslinėmis išvadomis. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Baltijos jūros situaciją. Čia mes turime problemą susijusią su žuvų ištekliais, ypač menkės ištekliais. žuvų ištekliai stipriai sumažėjo ir, ir taip pat ir menkės ištekliai ir dėl to mes negalėjome e, jų paga, menkės pagauti tiek, kad būtų galima e, iš jų, iš jų žuvų e, gaminti žuvų miltus. Aš komisijos nariai norėčiau jūs kreiptis ir paprašyti imtis priemonių, kad kiek manoma greičiau būtų atkurti e, Baltijos jūros žuvų ištekliai. Dėkuoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Bendrai kalbant, mes pritarėme pranešėjo siūlymui, tačiau yra vienas klausimas, kuris mums yra ypatingai svarbus, kyla esminių problemų, kalbant apie kontrolės ir stebėsenos sistemą ir bendros užimties politikos taisyklių laikymasi. Problema yra pačios taisyklės, politika yra grindžiama centralizuotų žavinkystės valdymų. Tai yra tokia sistema, kur nėra atsižvelgiama į realybę, kiekvieno šalies regiono ypatumus ir dažnai uh, sukūriamos tokios taisyklės, tokios gairios, kurios, aps, gairios, kurios aps, absoliučiai prasilenkia su realybė. Nei sektorius supranta tas taisyklės, nei gali jas įgyvendinti. O jeigu jos yra įgyvendinamos, tuomet poveikis yra visiškai priešingas. Taigi, pirmiausia, mes turime spręsti štai šią problemą prieš užtikrinant stebėsiną ir kontrolę. Turime valdyti valdymas turi būti arčiau sektoriaus, arčiau sektoriaus žmonių ir žvėjų, tik tuo met galėsime užtikrinti tinkamą žuvinkystės e, politikos valdymą. Panas Gaido Milano, ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą tekstą. Pritariu viskam, kas ten surašyta. Mums reikėtų pasigilinti kontrolės reglamentą kadangi e, tikslas yra jį suderinti su Lisabono sutartim. Dabar jo negalima taikyti. Pribota reglamento gyvenimo taikymos rytis, taigi turime kaip įmanoma labiau paspartinti procesą, paspartinti peržiūrą, tai padaryti kaip įmanoma greičiau ir džiaugiuosi, kad jūs tos pačios nuomonės, nes šis kontrolės e, reglamentas tikrai e, mus nukreiptų uh, tinkama linkme ateityje ir tai būtų dalis regioninės politikos, pagal kurią galėtų reaguoti valstybės narės. Nu, kalbant apie Europos jūros reikalų ir žuvinkistės fondą, tai e, nuomonė šiek tiek pernelyg optimistiška. E, ne visai galime tam pritarti. Tai tikrai e, nesitikėkite, kad mūsų frakcija pritars šio konkretaus klausimo sprendimui. Sančias prisėdo. Pirmininkė, norėčiau pasveikinti pranešė, norėčiau pasakyti, kad kontrolės reglamentas svarbus žingsnis siekiant BŽP efektyvumo. Viskas pasikeitė po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis 9 metais ir nuostatas e, turime pakoreguoti per e, naujus deleguotus ir gyvenimo aktus, kurie atsirado po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Taigi e, komisija turėtų siekti gyventi šitą procesą iki kadencijos pabaigos. Na, o kalbant apie deleguotus aktus, yra įdomi iniciatyva. Kalbama apie ataskaitos teikimą kas trejus metus. Uh, nustatyta procedūra gyvenimo aktams būtų per ekspos analizę, būtų konsultuojamasi su interesuotom šalim, na, o kalbant apie gyvenimo vertinimą, tai manyčiau, kad būtų labai gerai tai organizuoti uh, naujos BŽP kontekste, atsižvelgiant į uh, pačius uh, įvairiausius aspektus, kurie yra labai svarbus. Panas Kristensenas, ačiū pirmininkė. Mums jau senai reikėjo peržiūrėti kontrolės reglamentą techninės taisyklės ir e, kai kalbame apie naują BŽP, tai reikia padaryti dabar, nes žvėjams tenka didelė našta, viskas kontroliuojama, matuojama, sveriama, tačiau dėl to žuvininkistė netampa tvaresnė, tik tai papirizmo daugiau. Žinoma, mums reikia bendrų taisyklių, reikia kovoti su sukčiavimu, tačiau manyčiau, kad naujų technologijų mokslo pagalba galime viską supaprastinti, pasiekti didesnio efektyvumo. Neturime e, laikytis reikalavimo numatyto naujoje PŽP, kalbant apie regionalizavimą, kalbant apie naujas pagrindinės sąlygas taikomą žuvininkystį. E, tokiu būdu galime pasiekti naujos politikos tikslų. Taigi, pradėkime dirbti, numatykime e, paprastas kontrolės priemonės, taip sukursime sąžiningą konkurenciją ir bus sveika žuvininkistė. Ir norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Pradėjome spontaniškų pasisakymų procedūrą, žodžio paprašė du nariai. Iš Šuica. Na, bet kokiu atveju, akivaizdu, kad reglamentą reikia suderinti, reikia pakoreguoti, antraip reforma nebus įgyvendinta. Ką turime padaryti? Tai reikia numatyti pakankamai teisinės priežiūros, kontrolės. Sutinku su kolegom, kurie sakė, kad politikoje nesižvelgiama į valstybių narių realijas Padėtis skirtingose valstybėse skiriasi. Manau, valstybės narės turi plėtoti savo žuvininkystės politiką. Žinau, kad tai sunku, tačiau reikia remti tokius ketinimus, jau sukūrėme papildomą fondą ir būtų iš tiesų labai gaila, jeigu jo nepasinaudotumėm. Vis dėlto kartu norėčiau um, išsakyti tam tikrų abejonių. Ar parlamentas tikrai gali kontroliuoti tai, kaip įgyvendama bendroji žuvinkystės politika? Ar parlamentas turi pakankamai priemonių, kad tai darytų? Dėkui. Hvala. Pozdravljam prijedlog komisije s amandmanima odbora za ribarstvo. On... Ačiū. Sutinku su pateiktais pasiūlymais taip pat e, komisijos pakeitimų pasiūlymus, tai yra pasiūlymų keisti komitologijos procedūrą. Mums iš tiesų reikia keisti sprendimų prieimimo procedūrą šiose institucijose įvertinsime būsimą žuvininkystės politiką, traukia ir jos kontrolės mechanizmus ir priderinsime ją prie bendrosios žuvininkystės politikos reikalavimų. Manau, kad komisija turi pakankamai priemonių, kurias galės taikyti, e, kalbant apie gyvendinamosius aktus. Žinoma, visą tai reikia derinti ir prie pačių e, žuvininkystės sektoriaus darbuotojų poreikių ir valstybių narių interesų. Dėl to aš manau, kad e, e, bendros žuvininkystės politika turėtų būti gyvendinama e, taikant kontrolę kas trejus metus. Dėkoju. Dabar suteikiame žodį komisijos nariai apibendrinti šią temą. Norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems. Akivaizdu, kad turiu pakartoti tai, ką jau sakiau. Visą tai, kas buvo išsakyta, visos pastabos, jas atsižvelgsime. Ir vertinimo procedūra, dėl šio reglamento įgyvendinimo yra susijusi ir su tuo, kad parlamentas suvaidin čia labai svarbu vaidmenį, kaip jūs puikiai suprantate. Taigi mano įpėdinis, aš tikiuosi, bus pasirengęs atvykti į parlamentą ir pateikti gerus pasiūlymus, kur atsižvelgiama jūsų pastabas ir abejonės. Ir turėsime ir įgyvendinsime tą reglamentą. Dabar trumpos kelios pastabos jums leidus, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl reglamento įgyvendinimo. Komisijoje yra įpareigota viską parengti, kad valstybės narės turėtų galimybių pereiti prie tinkamo reglamento įgyvendinimo. Ta mes dabar bandome padaryti. Dėl to savo pasiūlyme ir taip pat e, parlamento tarybos pasiūlyme Padidinome sumas skiriamas kontroliai ir naujos žankistės politikos įgyvendinimui. Atsižvelgiant į gerą mokslinių duomenų bazę, apie tai keli, kai kurie iš jūsų kalbėjote. Tokiu būdu valstybės narės turės galimybę panaudoti savo techniką ir savitai pritaikyti įgyvendinimo taisyklės. Dėl to vyksta regionalizavimo procedūra reformoje, kad valstybės narės pagal jūrų baseino požiūrį galės pačios nuspręsti, kaip pritaikyti geriausiai techninės priemonės, kurios geriausiai atitiktų jų situaciją. Taigi nesakau, kad viskas tobula, tačiau teigiu, kad pagrindas yra tam, kad būtų užtikrinama daugiau lankstumo ateityje. Toliau kalbant apie pinigus, Žinoma, taryba ir parlamentas turės nuspręsti ir patvirtinti kompromisą, kuris būtų priimtinas visoms trims institucijoms, parlamentui, tarybai ir komisijai, dėl finansavimo priemonės, tačiau norėčiau pasakyti, kad nenorėčiau užbėgti už akių diskusijoms ir parlamento sprendimui. Tiesiog norėčiau pabrėžti, kad laiko turime labai nedaug, žvėjams tų pinigų reikia, tie pinigai ne mums skiriami, o žvėjams. Ir tik galiu pasakyti, kad labai raginčiau parlamentą ir visus kitus paskubėti, kad nuomonė būtų pateikta kuo galima greičiau, kad mes žinotumėme, ką daryti su tomis lėšomis, kurios jau yra parengtos pramoniai ir žvėjams. Norėčiau padėkoti poniai Toma, Tomas ir taip pat šešėliniams pranešėjams puikiai padirbėjus šio klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarin. Ačiū komisijos nariai. Ir galiausiai suteiksime žodį pranešėjai, poniai Tomas. Norėčiau pirmiausia padėkoti kolegoms. Norėčiau Romevai pasakyti jam ir jo frakcijai, kad niekas nepasikeitė tekste, kalbant apie kontrolės reglamentą yra atsakyti į vieną klausimą, kaip būtų galima įgyvendinti reglamentą ar per vykdomuosius ar deleguotosius aktus. Taip pat ponui Ferrerė norėčiau pasakyti, kad kartais matome, kad kitur, kitose uostuose nėra kontrolė taikoma taip, kaip turėtų būti taikoma. Aš išklausiau visų kolegų argumentų ir norėčiau padėkoti už tai, dėkoju ir komisijos nariai už patikslinimus, Tačiau dėja turiu pripažinti, kad kalbant apie peržiūrą visuomet kyla problemų. Ir jūs teigiate, kad žvėjams reikalingos tokios taisyklės, kurias būtų įmanoma pritaikyti, kad jos būtų aiškios, žinomos, darnios, nuoseklios ir kad nesikeistų perdėm dažnai, nes jeigu kasdien keičiamos bus taisyklės, tuomet bus sudėtinga ir 13 metais patvirtinama, kažkas 15 metais peržiūrama ir atšaukiama ir tuomet e, tai labai nuvilia to sektoriaus darbuotojus ir galiausiai jie ir nukenčia nuo tokių keitimų. Taigi, norint, kad mūsų reforma ir kontrolės reglamentas būtų veiksmingas, kaip jūs ir sakėte, ponė komisijos narė, labai svarbu, E, atsižvelgti ir į mūsų užsakytas pastabas. Jūs sakėte, kad taip ir padarysite. Už tai Jums dėkoju. Dėkoju. Baigiame svarstyti šį klausimą. Balsavimas įvyks rytoj 12 val. ir dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra bendros diskusijos dėl konkurencijos politikos įgyvendinimo.